rytoj 12 valandą. Kita posėdį pradėsime rytoj, tai yra e, balandžio 15 dieną, 8.30, sesija truks iki 14.50, po to po pertraukos 10 minučių nuo 15 iki 23 valandos. Darbo tvarkė yra pateikta Europos parlamento internetinėme puslapyje. Posėdis baigtas. Ačiū ir labos nakties.